Okay, everybody, we'll open the... Labas rytas, pradedame posėdį. Jeigu e, greitai dirbsime prieš balsavimą, bus pertrauka. Visų pirma, darbo tvarkės tvirtinimas. Niekas nesiūlo jokių pakeitimų. Tuomet darbo tvarkę laikysime patvirtintą ir toliau pirmininkės pranešimai šis punktas labai svarbus, nes aš turiu pristatyti vykstančių trilogų rezultatus. Nuo paskutinės, at, paskutinės susitikimo įvyko keli trilogai dėl nacionalinių ir regioninių sąskaitų ir aš rengiu pranešimą šią temą. Birželio pirmąją įvyko antras trilogo posėdis, padaryta nebloga pažanga, pasiekta daug kompromisų dėl teisė, kuros pasiūlymo dalies. A priedo svarstymas beveik baigtas. Kitas trilogo susitikimas vyks birželio 21-23 ir ten svarstysime B priedą. Omnibus 2 e, pasiūlymas, trilogas dėl šio teisės akto pasiūlymo e, vyksta neblogai, susitarėme šią savaitę parlamente dėl kai ko, tačiau e, mokumo 2 reglamento klausimas neišspręstas. Komisija laikosi labai griežto požiūrio dėl galimybės naudoti reglamentavimo standartus. Net tais atvejais, kuomet panašius klausimus reglamentuojančiose teisės aktuose egzistuoja tokie e, standartai. Kad išeitume iš aklavėtės, kitas susitikimas numatytas 20, 20 20 birželio. Taip pat turime kalbėti apie mm, valstybių įsiskolinimą, palyginamasias lenteles bei svarstyti ilgalaikių garantijų ir ilgalaikių investicijų klausimus. Šią savaitę įvyko pirmasis trilogas dėl Europos rizikos kapitalo fondo ir Europos verslumo fondo. Uh, Tai posėdis įvyko birželio ketvirtąją. Tie trilogai vyksta bendrai dėl to, kad abu klausimai yra susiję. Pirmasis keitimasis nuomonėmis dėl padėties ir ekon komiteto pakeitimų svarstymas vyko, pasiekta gera pažanga. Kitas susitikimas šio klausimu numatytas birželio 12 Strasbūre įvyko du trilogai ir šiandien po pietų e, numatytas dar vienas trilogas dėl apsikeitimo nevykdomais e, įsipareigojimais dokumento. Mes e, rengiame pasiūlymus dėl prieštaringų klausimų ir klausimais, kur nuomonės daugmaž sutampa, bandome stumtis priekin. Uh, ir mūsų laukia dar keletas trilogų. Vienas šiandien po pietų, o kitas numatytas kitą savaitę Strasbūre. Tai tiek apie pažangą pasiektą trilogose. Manau, kad prie pirmininkės pranešimų norėčiau pasakyti štai ką. Mane informavo kad daugelis sulaukia gana egzotiškų elektroninių žinių iš kai kurių lobistų organizacijų, taip pat ir video medžiagos, ku, ku, kuri atrodo gana keistai svenai. Ar nori apie tai pakalbėti? Sagen, dass ich finde, dass das... Taip, ačiū pirmininkė. Noriu pasakyti, kad e, elektroninės e, e, žinutės su video medžiaga, kurią gaunate, man atrodo, kad jau čia nueita per toli, nes tą vaizdą, tą medžiagą reikia žiūrėti ir klausyti. Aš nieko prieš medžiagą, kurią gauname e, spausdintų pavydalu, nes ją galima bent jau perdirbti, tačiau mes gauname labai keistos video medžiagos ir aš tikiuosi, kad bus apsiribota spausdinta medžiaga, kurią galima tiesiog išmesti, nes dabar sulaukime visokios nereikalingos vaizdinės ir garso medžiagos. Nebejoju, kad ir kiti kolegos gavo tokios medžiagos, tokių žinių, tačiau sulaukėme daug tokių žinučių ir niekam tai nenaudinga. Tikriausiai aplinkosaugos komitetas teiks rezoliuciją šiuo klausimu. Toliau, trečias punktas. Pagal darbo tvarkę. keitimasis nuomonėmis dėl mini direktyvos, kurios tikslas suderinti datas, patvirtinti darbų tvarkaraštį dėl Omnibus 2 e, tolesnių darbų, kad nebūtų e, kai kurie teisės aktai taikomi draudimo sektoriui. Aš esu automatiškai tampu pranešėję šiuo klausimu, nes viskas klausimas svarstamas su, pagal supaprastintą procedūrą ir kad išvengtume teisinio vakumo, kuomet omnibus 2 direktyva bus paskelbta po 2012 rūpiučio 31-osios. Komisija siūlo atidėti įgyvendinimo datą, mokumas 2 reglamentai e, iki 2000. 13 birželio 30 ir numatyti taikymo datą e, nuo 2014 metų pradžios. Vyksta trilogai dėl omnibuso direktyvos. Ir kaip jau sakiau, kad išvengtume tokios padėties, kur kad neatsirastų vakumas, mums tiesiog reikia pakeisti datas ir šiuo teisės akto pasiūlymu tai ir keičiama. Mes apie tai kalbėjome su koordinatoriais ir dėrybinė komanda. Ir nusprendėme pritarti šiam teisės aktui, netikdami pakeitimų, bet be abejo aš privalau šį klausimą pristatyti komitete, tuo atveju, jei kas nors norėtų ką nors komentuoti. E, mūsų pranešėjas dėl omnibus ir reglamento dar netėjo posėdį, bet mes jau kalbėjome apie tai ir nusprendėme, kad uh, dirbsime pagal 46 taisyklės procedūrą. Ar kas nors nori ką nors pakomentuoti? Jei ne, taip ir dirbsime, kad išvengtume teisinio vakumo. Dabar ketvirtas darbo tvarkės punktas. Jos varstimas atidėtas. Tai pasiūlymas dėl kreditų agent, reitingavimo agentūrų. Tačiau turime palaukti, kol visi susirinks ir dabar bus trumpa pertrauka, dešimties minučių pertrauka, po kurios prasidės balsavimas. Okay, if you can take your seats, I can... Kągi kviečiu visus susėsti, aš tiesiog noriu pasižiūrėti, ar yra pakankamai komiteto narių. Ir bandysime tada patikrinti balsavimo aparatūrą. Bandomasis balsavimas. Ar visi jau įdėjote korteles į aparatus? Bandomasis balsavimas, prašau, balsuojame. Taigi dabar spaudžiame mygtukus. Yra 28 komiteto nariai. I, I, I understood, but... mm. Oh, we got 32 now. That... 32 jau, 33 jau geriau. Right, come on, press your buttons. Kągi, spauskite visi mygtukus. 34 kortelės, jau 35, 31 aktyvi. Dar yra keturios kortelės įdėtos į aparatus, tačiau nėra paspaustas mygtukas. Tiesiog jūs informuoju, kad būna pasitaiko taip, kad kažkas paspaudė mygtuką, bet jis nesuveikia. Tai dėl to ir sakau, kiek yra paspaudusių mygtukus, kiek, kiek ne. Dar trys kortelės įdėtos, bet nepas, nepaspausti mygtukai. 36 kortelės įdėtos, 36 mygtukai paspausti. Žinau, kad jeigu ilgiau paprašysiu, taip ir padarysite. 34 laimingi, 4 neapsisprendę. Taigi, pereikime prie balsavimų. Presedo pranešimas dėl hipotekų. Ar visi esate pasirengę jau balsuoti? Antolina, reikia pradėti balsavimus. Antolinai, dėl jūsų pranešimo dabar balsuojame. Imko vienas, kas už. Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. Jūri pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš? Susilaikę. Atmesta. A kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. B kompromisas. Mano trečiajame puslapyje jis yra. Čia yra keturios dalys. Pirmoji dalis - kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis - kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. A, trečioji dalis - kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Ketvirtoji dalis, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Dabar einame toliau. Dabar bus D kompromisas devintame puslapyje. Kas už, kas prieš susilaikę priimta priimta. AK, AK kompromisas dešimtame puslapyje. Kas už, kas prieš susilaikę priimta. E kompromisas kas už, kas prieš susilaikę priimta. F kompromisas kas už, prieš susilaikę priimta. G, komp, G1 kompromisas čia yra kit kitame puslapyje, tai yra visi kompromisai. Tekste jie įvardinti kaip žodiniai pakeitimai, tačiau dėl to, kad sutarė frakcijos, jie tapo kompromisais, o tekstas atitinkamai nebuvo pakoreguotas. Taigi dabar aš pirmiausia siūlau balsuoti dėl paties kompromiso G, o po to dėl kompromiso G2. Tai yra papildomas papildoma teksto dalis. G kompromisas kas už, kas prieš susilaikę priimta. Tada papildoma dalis G2 kompromisas kas už. Taip, tai yra tas žodinis pakeitimas, kuris dabar vadinamas G2 pakeitimu kas už, kas prieš susilaikę priimta. Dabar H kompromisas 17 puslapyje. Ne, visi tie rožiniai, rožiniai dalykai, rož, rožinės spalva nu, nuspalvinti imko komiteto pakeitimai automatiškai įeina į kompromisą. Dabar H kompromisas, pirmiausia, žodinis pakeitimas. ECR pasiūlytas kas už. Kas prieš? susilaikę, atmesta. H kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dabar I kompromisas 21 puslapyje. Praleidžiame visus simko pakeitimus. Čia vėlgi yra žodiniai pakeitimai, kurie tapo kompromiso šeštoji čia yra dalis. Visi tie žodiniai pakeitimai tapo šeštąją kompromiso dalimi. Ir taip iš eilės dėl tų šešių dalių ir balsuosime. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš susilaikę, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš susilaikę. Man atrodo, kad atmesta, bet reikia patikrinti gal antrąją dalį. Prašau. Atmesta. 17 balsavo už, 21 prieš. Trečioji dalis kas už, kas prieš, susilaikę, man atrodo, kad priimta, bet patikrinkime. Ar visi jau balsavote? Priimta. 21 balsavo už, 17 prieš. Priešingai. Nei praeitą kartą. Ketvirtoji dalis kas už. Kas prieš. Susilaikę. Patikrinsime dar kartą. Norėčiau, kad e, taip pat tom pačiom grupėm visuomet balsuotumėte. Būtų paprasčiau. Ar visi jau balsavote? Baigiame balsuot. Atmesta. 17 už, 20 prieš. Penktoji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Šeštoji dalis. Tai ta žodinės pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Man atrodo, kad priimta, bet patikrinsime. Šeštoji dalis. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 16 už, 22 prieš. Aš vieną frakciją neteisingai interpretavau. 492 pakeitimas 30-ajame puslapyje. 492 pakeitimas kas už. Kas prieš? susilaikę, priimta. J kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. K kompromisas, 32 puslapyje, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dabar L kompromisas kitame puslapyje. Vėlgi čia yra trys dalys. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Trečioji dalis, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Dabar pereisime prie M kompromiso 37 puslapyje. Čia keturios dalys yra. M kompromisas pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Galime patikrinti antrąją dalį. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. 15 už, 22 prieš. Atmesta. Trečioji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Tikrinsime. Prašau. Trečioji dalis. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. 18 už 20 prieš. Ketvirtoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Dabar pereisime prie N kompromiso 43 puslapyje. Ar visi atsivertėte tą puslapį? Čia yra žodinis pirmiausia pakeitimas, o po to dar trys pakeitimo dalys. Tai taip iš eilės ir balsuosime. Pirmiausia, balsuosime dėl žodinio pakeitimo, dėl žodžių nuo kredito sprendimo proceso. Kas už, kas prieš, susilaikę, tikrinsime, nes nelabai yra aiškus skirtumas. Ar visi jau balsavote? Baigiama balsuoti, atmesta 16 už, 21 prieš. Dabar iškart pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta, trečioji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, tikriname trečiąją dalį. Man atrodo, kad lyg atmesta buvo, bet patikrinkime. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. 18 už 20 prieš. Jau balsų skirtumas. O kompromisas 44 puslapyje. Pirmiausia, čia yra žodinis pakeitimas, kuriuo siūloma pakeisti paskutinį sakinį. Kas už žodinį pakeitimą keliame rankas, kas prieš susilaikę, man atrodo, kad atmesta. Na ir tada, o, kompromisas kas už. Kas prieš susilaikę priimta. P kompromisas 45 puslapyje. Kas už, kas prieš susilaikę priimta. Q kompromisas 46 puslapyje, čia yra trys dalys. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Trečioji dalis. Jūs norite patikrinti antrąją dalį. Gerai, tikriname antrąją dalį. Tikriname dabar antrąją dalį. Iš viso yra trys dalys. Ar norite, kad aš perskaityčiau? Juk čia tik dvi dalys, nesako pirmininkė, trys dalys. Aš perskaitysiu jas. Pirmoji dalis, jau dėl jos balsavome. Antroji dalis, valstybės narės gali uždrausti uh, terminų patarimas, patarėjas, nepriklausomas patarimas ir nepriklausomas patarėjas terminus ir taip toliau ir panašiai, iki teikti pat, patariamasias paslaugas. Tada trečioji dalis prasideda, kur valstybės narės turėtų leisti termino nepriklausomas patarimas ar nepriklausomas patarėjas naudojimą, kai kreditoriai, kredito tarpininkai ir taip toliau iki yra jiems atlyginama arba jiems nėra atlyginama. Ar, ar matote? Nėra trečiosios dalys. Mūsų balsavimo sąraše trečiosios dalies nėra. Šįryt gavau tą sąrašą per, per pusryčius. Bet aš norėčiau, kad pranešėjas pasakytų, kaip reiktų mums balsuoti. Ar jis pritarė ar ne? Tai pirmiausia, balsuojame dėl antrosios dalies. Tikriname antrosios dalies balsavimo rezultatus. Ar visi dabar jau turite tekstus? Tai pirmiausia, antroji dalis. Dėl antrosios dalies balsuojame, tikriname tiksliau balsavimo rezultatus. Dėl pirmosios dalies viskas aišku, dabar antroji dalis tikriname. Prašau. Ar visi jau balsavote dėl antrosios dalies? Balsavimas baigiamas. Atmesta. 17 už, 20 prieš. Dabar trečioji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dabar R kompromisas 49 puslapyje. R kompromisas, jį sudaro trys dalys. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Trečioji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. R2 kompromisas 51 puslapyje. Čia pirmiausia yra žodinis pakeitimas. Balsuojame pirmiausia dėl jo, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dabar kompromisas su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dabar R3 kompromisas. Jis kitame puslapyje. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 135 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. S kompromisas yra dviejų dalys. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš susilaikę atmesta. Dabar periname prie T kompromiso 55 puslapyje. Pirmiausia, žodinis pakeitimas, kurį siūlo EPP ir jam pritarė Aldė, kas už kas prieš, susilaikę, priimta. Dabar yra dvi pakeitimo dalys. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. W kompromisas 57 puslapyje prasideda su žodiniu pakeitimu, kuriam pritarė EPP ir Aldė, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Ir tada visas kompromisinis pakeitimas. Dabar jų kompromisinis pakeitimas, kas už. Taip, čia atskiri punktai yra išvardinti, bet tai nėra pakeitimo dalys, tai buvo anksčiau žodiniai pakeitimai. Kas už, kas prieš susilaikę priimta. Kompromisas kita, kitame puslapyje, 58-ame. AA kompromisas. Dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš susilaikę atmesta. Dabar periname prie 156 pakeitimo. Jis kitame puslapyje yra. Jūs norite patikrinti antrąją dalį. Man atrodo, kad atmesta. Bet galime patikrinti. AA kompromiso antroji dalis tikriname. Kągi, Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta 14 už, 22 prieš. Man atrodo, kad čia priekyje jūs per daug linksminatės. 156 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Tikriname. 156 pakeitimas, prašau. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta 20 už, 16 prieš. AB kompromisas. Pirmiausia, žodinės pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikę, žodinis pakeitimas atmetamas. AB kompromisas, kas už, prieš susilaikę priimta. Dabar periname prie AC kompromiso, kuris yra kitame puslapyje. Kas už, kas prieš susilaikę priimta. AD kompromisas, 726 pakeitimas. Mano sąrašas nelabai tikslus. Balsuojame dėl 726 pakeitimo ir kitų, kurie yra susijęs su teksto išbraukimu. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 160 atkrenta, dabar yra imko 112 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Man atrodo, Andrėjas pasisako už imko pakeitimą. AD kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Dabar periname prie 165. Kas už, kas prieš, susilaikę priimta Man atrodo, kad priimta, bet patikrinkime gal 165 pakeitimas. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 16 už, 19 prieš. Imko 114. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 730 ir Jūri 53 kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 731 ir 700 ir visi kiti panašus dėl išbraukimo, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 700 736 kas už, Kas prieš? Susilaikę. Man atrodo, kad priimta, bet patikrinkime. 736 imko 115. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. 16 už, 20 prieš. Dabar pereisime prie 737. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Dabar AE kompromisas. Kitame puslapyje. AE kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę, priimta. Dabar iškart periname prie IMKO 122 pakeitimo. Kito puslapio pabaigoje kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta, tikriname. Imko 122 pakeitimas 63 puslapio pabaigoje. Palaukit, jisai atkrenta automatiškai ir vis tiek, man, man atrodo, mes jį atmetėme. Dabar 764. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 765. Kas už, kas prieš, susilaikę. Man atrodo, kad atmesta. Nors patikrinkime 765. 765 pakeitimas atkrenta 18 už, 18 prieš. Imko 123, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 766, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dabar EAF kompromisas dvi dalys. Pirmoji dalis kas už, kas prieš susilaikę, priimta. Antroji dalis kas už, kas prieš susilaikę, priimta. Dabar periname prie C kompromiso. Čia yra dvi dalys. Pirmoji dalis kas už, kas prieš susilaikę, priimta. Antroji dalis kas už, kas prieš susilaikę, priimta. Dabar 768, 70 puslapyje. Kągi, čia yra sudėtinga situacija. Jeigu C kompromisas patvirtinamas, taip pat ARHCJJ kompromisai, tada periname iškart prie 768 ir R kompromiso tada nelieka, nes R kompromisas išlieka, jeigu tik tai kiti patvirtinami. 768 pakeitimas 70 puslapyje. Jean-Paul Gozes. Politechnikos institute nesimokiau, tai dabar užduosiu klausimą. 60. 75 puslapyje H, pavyzdžiui, kompromisas, jeigu jis automa automatiškai patvirtinamas, jeigu H pakeitimas, H kompromisas patvirtinamas. Depuis que la gauche est au pouvoir en France, on ne comprend plus rien. Yeah, yeah, yeah. Mais... yeah okay, okay. Um, I will... Kągi, galiu paaiškinti, kodėl taip yra. Ir dar jūs paaiškinti sugebėsite nuostabu. Iš karalystės turi būti kilęs, kad sugebėtum paaiškinti. Tai reiškia, kad H kompromisas, įskaitant straipsnius ir konstatuojamasias dalis, ir žinome, kad H, H kompromisai yra ir konstatuojamų dalių, dėl jų balsavome. Ir jos nėra jos atsispindi balsavimo sąraše konstatuojamosiose dalyse, bet dėl H kompromiso balsavime jį patenka ir konstatuojamosios dalys, jis buvo patvirtintas, tai dabar nereikia balsuoti. Jeigu piliečiams pateiktumėme tokius balsavimo sąrašus, tai jie paklaustų, kas tai Europa. Yeah, okay, okay. Antolin. Antolin. noriu paaiškinti. Trečiasis straipsnis. Jame yra apibriešių sąrašas. Patvirtinome tą sąrašą, tvirtindami tą pakeitimą, taigi ten yra įtrauktos nuorodos į visas apibrieštis. Na ir čia mintis buvo kartu sudėti visas apibrieštis tam, kad pranešėjai, šešėliniai pranešėjai galėtų užsaugoti tam tikrą sistemą. Dėl to ir atrodo tas pakeitimas toks didžiulis, nes vis, vis, visos apibrieštis į, į jį yra sudėtos. Kągi, viskas gerai, bet buvo bandymas užtikrinti skaidrumo daugiau ir dabar bandysime balsuoti dėl 768 pakeitimo. Kas už? 70 puslapis. Kas už, kas prieš susilaikę priimta. 126 imko pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. AJ, AG kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Dabar AA kompromisas, šiek tiek žemiau, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. AH kompromisas kitame puslapyje, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. A kompromisas kitame puslapyje, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dabar B kompromisas. Čia yra naujai paskirstytas, paskirstos pakeitimo dalys. Pirmoji dalis yra aštuntosios konsultuojamosios dalies, paskutinis sakinys, ši direktyva turėtų būti taikoma kredito, kreditams, kurie suteikiami vartotojams valstybės narės, tačiau galėtų išplėsti taikymo apriepti, įtraukiant fizinius ir juridinius asmenis, kurie nėra vartotojai, tai yra mikro įmonės, kaip apibriešta komisijos rekomendacija 2003 m. 361. 2003 m. 6 gegužės dienos rekomendacijoje susijusios su mikro, mažių, mažų ir vidutinių įmonių apibrėžimais. Tai yra pirmoji dalis, antroji dalis, visas kitas likęs tekstas. Ar supratote? Taigi pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Antroji dalis, likusi, 8-9-10 ir 10 sako stojamos dalis dalis, kas už, kas, už, kas prieš susilaikę priimta. C kompromisas kitame puslapyje. Kas už, kas prieš susilaikę priimta. Dabar AJ kompromisas. Ne, atsiprašau. AI kompromisas. AI kompromisas. Tiesiog nuspalvinta tamsiai, negalėjau perskaityti, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Dabar jau bus AJ kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Dabar kompromisai I, H, N ir W. Kompromisų kompromisas kas už, kas prieš. Susilaikę priimta. Dabar AB kompromisas kas už, kas prieš susilaikę priimta. Dabar AK kompromisas kas už, kas prieš susilaikę priimta priimta. Dabar kitas kompromisų kompromisas, EFGS kompromisai. Ne. Panašu, kad automatiškai jau patvirtinti yra šie kompromisai. <coughs> tai yra automo, automatiškai priimami kompromisų kompromisai. Aš manau, kad šešėliniai pranešėjai gal žino, apie ką eina kalba. Viskas labai paprasta. Mes pasisakėme už perdėm sudėtingai įpakuojamus produktus, tačiau mūsų pakeitimai dabar taip įpakuoti, kad tų pakuočių yra daugybė. Taigi, kai priimsime CRD ketvirtąją, penktąją, šeštąją direktyvą, gal tada pasirūpinsime. Taip, patvirtintas yra šis pakeitimas. Antolina žino, kad tai yra tiesa ir dabar jau į kompromisas kitame puslapyje. Į kompromisas kas už, kas prieš susilaikę priimta. Ką kompromisas yra patvirtinamas automatiškai? dėl to, kad K kompromisas buvo patvirtintas, bet čia taip yra dėl tų konstatuojamųjų dalių, tai viskas tvarkoj patvirtinta. Dabar laikomės iš vien. L kompromisas. Dėl jo balsuojame. L kompromisas. Kas už? Ar esate įsitikinusi pirmininkė? Taip, esu. Kas už, kas prieš susilaikę priimta. Jau kaip pirmininkė pradeda kvatoti, tai problema. Kągi, savi vėl M save patvirtinantis kompromisas. Dėl jo balsuoti nereikia. Periname dabar prie O kompromiso. Pone pirmininkė, man susidaro įspūdis, jeigu bus filmuojamas toks <laughs> balsavimo sensas, tai mūsų, per mūsų nacionalinė televizija metų pabaigoje tikrai susuks neblogą lai, laidą. Nes tikrai neįdėliai čia atrodo dirbantis parlamentarai. Kągi, jeigu į YouTube mane įdėsite, tai man bus bėdų, sako pirmininkė. Ir dabar jau nieko nematau. Dabar O kompromisas, kuris prisėmė save anksčiau. Tai dabar periname prie N kompromiso. Jo irgi pasitvirtino savaime. Pirmininkė, panašu kaip automatiška priekyba čia vyksta. M kompromisas yra automatiškas, nes tai yra M kompromiso konstatuojamosios dalys. Tas pats ir dėl P yra. Dabar balsuosime dėl EF. Man atrodo, Antolinas turi paaiškinti, nes yra du M kompromisai, kurie yra, į kuriuos eina skirtingi pakeitimai. Palaukit. Pasiaiškinkime dėl M kompromiso. Ar čia yra problemų? Antolinai. Kągi, pažvelkime, pabandysiu dabar paaiškinti, kas čia atsitiko. Kai tvirtinome straipsnius, aš pasiūliau konstatuojamųjų dalių grupę ir papildomą dar atskirai straipsnį. Dėl to čia ir yra du skyriai. Mes jau patvirtinome straipsnius, kompromisinį pakeitimą, į kurį eina straipsniai, tačiau kompromisiniai pakeitimai nebuvo suderinti su konstituojamosiomis dalimis. Taigi mes matome, dėl ko balsavome prieš tai, galime patvirtinti ir šį kompromisą, nes visi straipsniai, dėl kurių balsavome, jie patvirtinti ir jie susiję su atitinkamais konstatuojamaisiais punktais. čia gal ir nėra labai viskas nuseklu, tačiau visi straipsniai turi atitinkamas konstatuojamasias dalis. Kągi, panašu, kad viskas iš iki AF, iki AF pakeitimo, tai yra 83 puslapio pabaiga, yra konstatuojamosios dalys, kurios, yra, kurios atitinka tam tikrus straipsnius. Ir tos dalys buvo patvirtintos, kai mes patvirtinome pačius straipsnius. Tai reiškia, kad galime iš karto pereiti prie 83 puslapio pabaigos ir balsuoti dėl kompromiso AF. Kas už, kas prieš susilaikę, priimta. O dabar galime balsuoti dėl viso teksto su pakeitimais ir pataisimais elektroniniu būdu. Prašau. Balsuojame dėl viso teksto. No. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. 35 už, 3 prieš, 1 susilaikė. Dabar elektroniškai balsuosime dėl teisėkros rezoliucijos. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. 35 už, 2 prieš, 2 susilaikė. Ko? Uh, yes, yes, Sven. Prašau, Svenai. No. Um, I'm told this, we have got a very tame and ordinary Man sufleruoja, kad toliau mūsų laukia labai paprastas ir nereiklus balsavimo sąrašas. Balsuosime dėl e, Teodoro Stolojeno nuomonės projekto dėl direktyvos dėl vartojimo kredito sutarčių įgyvendinimo. Visi pasiruošę, tuomet pradedame. A kompromisas. Kas už? Kas prieš susilaikė? Pritarta. Septintas pakeitimas už, prieš, susilaikė. Patikrinkime, kaip balsuojame dėl septintojo pakeitimo. Visi balsavo, balsavimas baigtas. Atmestas. 16 už, 22 prieš. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Aštuntas pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. Devintas pakeitimas dvi, dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, atmestas. Toliau B kompromisas, kas už, <clears throat> kas prieš, susilaikė, pritarta. Dabar šeštas pakeitimas. Kas už? kas prieš susilaikė pritarta. 16 pakeitimas toliau. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Ar turime balsuoti dėl pirminio teksto? 17 buvo tapatus, dabar 18 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Dėl pirminio teksto pasiūlymo nebalsuojame. 19 už, prieš, susilaikė atmestas. 20 už, prieš, susilaikė atmestas. 21 už, prieš, susilaikė atmestas. 22 už, prieš, Susilaikė. Patikrinkime, kaip dėl 22 balsuojame. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Pritarta. 20 balsavo už, 17 prieš. 23 pakeitimas. Pakeitimas žodžiu. Tai yra žodinis pakeitimas pakeitimui. Visų pirma, balsuojame dėl žodinio pakeitimo. 23 pakeitimui. Kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Dabar balsuojame dėl viso pakeitimo už, prieš susilaikė pritarta. Toliau periname prie 24 pakeitimo už, prieš susilaikė atmesta. C kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 27 pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. 28 už, prieš susilaikė pritarta. 30 už, prieš susilaikė pritarta. 32 už, prieš susilaikė pritarta. Dabar elektroniškai balsuojame dėl viso teksto su pakeitimais. Balsavimas prasideda. Balsa, e, balsavimas baigtas 38 už, Niekas nebalsavo prieš, nesusilaikė. Puikiai padirbėta, Teodorai. Tuo ir baigiame. Kitas komiteto posėdis vyks pirmadienį, birželio 11.